in, instead of equality. Small and big companies have different uh, regulation systems. Big companies and organizations uh, uh, over 250 employees uh, has uh, more tougher regulation and, and uh, Aiščiau reglamentuoja šiuos dalykus. Manome, kad galbūt reikėtų galvoti apie tai, kad uh, reikia skirtingai traktuoti tokius kasdienius paprastus duomenys ir jautrius duomenys e, reglamente. Veiksmingas reglamentavimas turi pripažinti, kad e, reikia taikyti skirtingą apsaugą skirtingoms duomenų grupėms. Yra įvairių situacijų, kai asmens e, duomenų panaudojimas nėra rizikingas ar jautrus. Ir Ateityje reikės e, erdvės supaprastinti taisyklėms kasdieniniam nejautrių asmens duomenų naudojimui. Peržiūrėta e, direktyva tikriausiai būtų labiau tinkama tiems dalykams. Švedijos e, parlamentas pasisako už modelį, kur būtų galima naudoti asmens duomenis, jeigu tai nepažeidžia asmens vientisumo reglamentas, kaip tas, kurį pasiūlė e, komisija, gali sukurti daugiau biurokratijos, daugiau taisyklių, tai reiškia didesnis sąnaudas organizacijoms ir įmonėms, kurios e, naudoja nerizikingus, nejautrius asmens duomenys. Vieno langelio sistema e, sumažintų sąnaudas vieniems, bet padidintų kitiems. Komisijos pasiūlymas dėl deleguotojų aktų daugelie sričių, labai daugelie sričių, taip pat kelia problemą. Mes matome pavojų, kad praktiškai komisija įmasi e, žingsnių, kad taptų teisėkuros institucija. Ir Europos tarties tikslas nėra toks, nei prasmė. Kita problema yra ta, kad neįmanoma dabar įsivaizduoti, kaip ateityje veiks reglamentas, kaip jis bus plėtojamas. E, matome, kad atsiranda prieštara konfliktas su subsidiarumo principu. E, deleguotojų aktų numatomas kiekis yra pernelik didelis. E, nacionalinės valdžios institucijos E, taip pat praras tam tikrą nepriklausomumo laipsnį, nes bus duodami nurodymai iš Europos institucijų kaip kad komisijos. Ir tai gali Švedijoje, pavyzdžiui, sukelti konstitucinių problemų ir manau, kad Švedija ne viena iš tokių šalių būtų. Apibendrinamas noriu pasakyti, kad komisijos siūlomas reglamentas yra pernelyg biurokratiškas, pernelyg uh, E, detalus, tai gali sumažinti veiksmingumą ir užkrauti papildomą nebūtiną naštą. Mes turime užtikrinti gerą domenų apsaugą, kai to iš tikrųjų reikia. Komisija dabar e, prarado galimybę patekti šio laikišką pasiūlymą ir dabar matome, kad e, galima prarasti pasitikėjimą, jeigu bus įvestos pernik detalios taisyklės piliečiai e, e, neaišku, ar pasitikės tuo pasirinktų metodu, nors e, vyrauja nuomonė, kad reikia užtikrinti geresnę duomenų apsaugą. Dar keletą žodžių pasakysiu apie duomenų inspekcijas, kontrolės institucijas. Manome, kad Švedijos duomenų inspekcija tarnyba turi neblogų ekonominių išteklių, kitiems metams numatyta maždaug 5 milijonai eurų. Tačiau e, atsakomybė plečia, tikriausiai reikės ateitie daugiau išteklių ir lėšų. Ačiū ponai, ponė Eriksonai. Dabar suteiksiu žodį ponai Hastingsui. Madam. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti pirmiausia apie tai, kad komisijos pasiūlyktas paketas jau yra didelis žingsnis į priekį sustiprinant duomenų apsaugą Europoje. Būtinas žingsnis, sveikintinas žingsnis. Tačiau jame yra nemažai ir silpnųjų vietų. Pirmiausia, šis paketas nėra toks platus ir išsamus, koks jis turėtų būti, kokio mes tikėjomės. Ir ta dalis, e, kurioje kalbama apie e, teisės saugos direktyvą nenumato pakankamos apsaugos dalies. Dar yra nemažai elementų, kuriuos reikia suderinti. E, mes e, savo E, Europos duomenų apsaugos priežiūros e, nuom, institucijos nuomonę parei skelbsime kovo mėnesį ir bandysime įvertinti, kaip uh, tą dokumentą būtų galima pagerinti. Jau vakar kalbėjo pranešėjai apie tai kalbėjo ir aš jų nekartosiu. Šiandienos posėdėje dėmesys yra sutelktas į duomenų uh, E, apsaugos teisių ir prievalių nuoseklų ir efektyvų įgyvendinimą. Vadinasi, e, Duomenų apsaugos pareigūnai turi turėti galimybę geriau naudoti savo teisėmis praktiškai. Duomenų kontroliuotojai ir apdorotojai turėtų sulaukti geresnės pagalbos įgyvendinami savo įsipareigojimus praktiškai. Abiejų šių veiklos rušių e, įtaka, rezultatai turėtų būti vienodesni visoje Europos Sąjungoje. E, tai yra susiję su naujai mechanizmais duomenų įgyvendinimui ir apsaugai. Šiame kontekste aš norėčiau išskirti 6-7 punktus. Pirmiausia, aš tvirtai remiu nuostatas, kuriuose kalbama apie duomenų apsaugos institucijų nepriklausomybę įgaliojimus ir e, jiems suteikiamus išteklius. Nepriklausomybė yra būtinas e, elementas e, įgyvendinant Hartijoje numatytą teisę į duomenų apsaugą. Tai akcentavo ir Teisingumo teismas Europos komisijos byloje prieš Vokietiją. Ir reglamente tai yra tik įtvirtinama. Tačiau skiriant e, duomenų apsaugos priežiūrų institucijų mechanizmus jau atsiranda nemažai skirtumus. Mano nuomonė būtų geriau, jeigu galėtų parlamentai, nacionaliniai parlamentai aktyviau, sistematingiau dalyvauti skiriant duomenų apsaugos pareigūnus. O kalbant apie e, reikiamus išteklius, noriu pasakyti, kad reikia e, aktyvesnių kriterijų, kurie leistų užtikrinti, kad resursai bus tokie, kokiu reikia, nes kitaip iškyla rizika, kad tų išteklių, tų resursų nepakaks. Šiuo metu Europos komisija svarsto detalės, kaip tik yra išplatinta anketa ir būtų gerai, jeigu mes galėtume e, sukurti mechanizmą, kuris būtų objektyvesnis, leistų objektyviau suteikti išteklius. E, kalbant apie e, sankcijų nustatymą, reikėtų uh, geriau užtikrinti bandų, baudų e, proporcingumą. Taip pat e, reikėtų pasinaudoti kitų institucijų įgaliojimais, kurie kartais e, atrodo e, nėra tiesiogiai susijęs su domenų apsauga, bet neretai e, tos institucijos atlieka tam tikrą tarpinį vaidmenį. Čia aš turiu galvoje, pavyzdžiui, teisės saugos institucijų vaidmenį. Ir Reikia sukurti gairės, kurios leistų e, nustatyti, kaip skirtingų institucijų įgaliojimai galėtų būti pritaikyti duomenų apsaugos ir tie Europos duomenų apsaugos valdyba apie tai kalba. Ir mes negalime tik apsiriboti duomenų e, e, baudų nustatymo ar sankcijų nustatymo. Vadovaujančios institucijos vaidmuo. Tai yra sveikintinas pasiūlymas, bet uh, reikėtų aiškiau išdėstyti, ką reiškia pagrindinė institucija, nes dabartinė formuluotė yra gana neaiški. E, nacionalinės e, institucijos gali atlikti pagrindinį vaidmenį vienoje ir kitoje zonoje, bet reikėtų tiksliau išdėstyti, apie ką kalbame. Kai yra įsteigta ar kai egzistuoja tokia vadovaujanti institucija, tai e, nereikėtų galvoti, bent jau mano nuomonė, kad tai yra išskirtinės galės turinti institucija. Tai turėtų būti institucija, kuri geriausiai bendradarbiauja su kitomis atitinkamas e, funkcijas atliekančias institucijomis. Aš nepažeidamas septintos skirsnio, kuriame kalbama apie bendradarbiavimą ir nuoseklumą, noriu pasakyti, kad vadovaujant institucija e, neretai yra pagrindinė vadovaujanti, tačiau ji neturi kažkokių išskirtinių įgaliojimų. Reikėtų gal pradėti kalbėti apie tam tikras e, institucijų tikrinimo galės, kontrolės galės. Ir e, turbūt reiškiau, aiškiau reikėtų apibriežti vadovaujančią instituciją bendradarbiavimo kontekste. Ir dabar perinu prie septintos skyriaus bendrai. Manau, kad ten numatyti e, mechanizmai yra geri tačiau yra svarbių elementų, kuriuos reikėtų šiek tiek pakoreguoti ar paaiškinti. Pirmiausia, ir dabar aš sutelksiu dėmesį į nuoseklumo mechanizmą, reikia paaiškinti sąlygas, e, kurios e, įtvirtintų, kurios sukurtų nuoseklumo mechanizmą. Kada e, du atvejus reikės nagrinėti pagal nuseklumo mechanizmą, reikės daugiau aiškumo. Jeigu perskaitytumėt dabar jau e, parengtą tekstą, suprastumėt, kad yra per daug didelė grėsmė, kad mechanizmas bus per daug sudėtingas, per daug komplikuotas. Ir turbūt atsiras nagrinėjant dvi bylas neretai trečiųjų išeičių. Ir todėl aš manau, kad reikėtų lankstesnių ir realistiškesnių. E, Europos duomenų apsaugos e, priežiūros institucijos nuomonių rengimo terminų ir e, dabar matome, kad e, kai nustatomas terminas nuomoniai pateikti po mėnesio, mes suprantame, kad to termino negalime tenkinti ir tada visas mechanizmas tampa bevertis. Vakar buvo kalbama bendrai apie komisijos įgaliojimus. Pagal šį mechanizmą, mano nuomonė, taip pat reikėtų aiškiau e, išdėstyti, koks yra komisijos vaidmuo. Komisija yra svarbi institucija, tačiau e, ji, jos e, vaidmuo šiuo atveju turėtų apsiriboti arba e, nuomonės teikimo gale, arba e, valdybos e, nuomonių įtvirtinimu. Tačiau, kai jau e, valdyba priima sprendimą, komisija nebeturėtų turėti galios atmesti to sprendimo, nes dabar kartais komisija turi tokias galimybės. Man tai atrodo yra nepriimtina, nes e, akivaizdžiai tai pažeidžia e, institucijos nepriklausomybės e, principą. E, Teisingumo teismas byloje prieš Vokietiją akivaizdžiai tai patvirtino. E, komisija sutartyje yra įvardinama irgi kaip nepriklausoma institucija. Aišku, e, bendrai vertinant komisiją yra nepriklausoma nuo valstybių narių. Bet šiame kontekste turbūt e, mes su tuo nepriklausomybės e, teiginiu negalėtume sutikti. Kai kuriais atvejais Europos Teisingumo teismas turėtų būti įtrauktas arba pažeidimų byloje, jeigu kažkas e, susiklosto ne taip, kaip turėtų būti, arba jeigu yra prašoma pritaikyti kažkokias tai um, tarpinės priemonės, pavyzdžiui, suspendavimo orderį išduoti. Vakar ponė Reding kalbėjo apie akivaizdžius Europos teisės pažeidimus man tai priminė nacionalinių vyriausybių mąstymą, Vokietijos nacionalinės vyriausybės, pavyzdžiui, mąstymą. Nes Vokietija nebuvo patenkintas teisingumo teismo sprendimu ir tai, tai buvo padaryta pagristai, nes aš jų vieto irgi nesutikčiau. Toliau yra siūloma, kad Europos duomenų apsaugos e, valdybos sekretoriatas e, turėtų turėti daugiau e, finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Mes jau to esame prašę. Reikėtų aiškiau apibriežti, ko jiems reikia. Šiuo metu kaip tik e, matome, kad e, tie poreikiai nėra pakankamai vertinti, todėl reikėtų iš naujo pagalvoti. Galbūt to nereikia padaryti per teisės aktą, bet tai yra labai svarbus e, jų veiklos elementas, užtikrinantis e, darbo rezultatyvumą. Kitas dalykas yra deleguotieji aktai, bet aš jau dabar apie tai nekalbėsiu, leisiu Jakobui Konstamui apie tai pakalbėti, nes yra 29 starpsnio darbo grupės pirmininkas. Čia aš jau ir baigsiu ir suteiksiu žodį jam. Ačiū. Merci, monsieur. Eh bien, donc... Ačiū. Taigi jūs galite dabar iš karto pratesti kalbėtojų grandinę. Ik, ik gebruik de gelegenheid om mijn inbreng Aš pasinaudosiu progą ir kalbėsiu olandų kalba. Tai didžiulis malonumas, puikia proga pakalbėti gimtąją kalbą. Norėčiau iš karto pratesti Pėterio Hustin kalbą arba mintį ir pasakyti, kad mūsų 20, 29 straipsnio darbo grupė ir toliau įdėmiai vertina parlamento pasiūlymus, mes parengėme savo nuomonę dėl tų naujų pateiktų pasiūlymų. Yra daug klausimų, kurie tame dokumente yra paminėti, tačiau šiandien nėra aptariami. Aš norėčiau paraginti jūs visus nekalbėti savo pasisakymuose apie apibrėžimus, kurie yra pateikti šiame dokumente. Vakar diskusija vyko šiais klausimais ir taip pat prašyčiau e, nekalbėti apie reikalavimą suformuluoti išskirtinės kompetencijas. Diskusijose tarp parlamento tarybos ir komisijos Dažnai iškirstame tokių raginimų, tačiau siūlo dabar juos palikti nuo šalyje, kadangi diskusijos vyks toliau tarptų institucijų. Taip pat aš norėčiau išreikšti mūsų darbo grupės prašymą ir taip pat pakartoti parlamento prašymą, kad būtų išsameu komentuotas pasiūlymas. Mes norėtume, kad visos šios nuostatos būtų suformuluotos viename dokumentų pakete, nes mūsų manimų reikėtų suformuluoti visas pagrindinės nuostatas viename dokumente, kad būtų galima veiksmingiau jas taikyti. Dabar dėl tų nuobaudų arba sankcijų. Mes esame priežiūros institucija. Mes pasisakome už priežiūros instituciją, o priežiūros institucija visada turi vykdyti kontrolės ir, žinoma, pažeidimo atveju numatyti tam tikras nuobaudas. Apie tai kalbėjo vakar ir komisarė Reding. Tačiau reikėtų pripažinti, kad kai kuriuose valstybėse už tam tikras paslagas, už tam tikrus gaminius reikia mokėti labai daug ir tai atsitinka dėl to, kad kai kurios įmonės, bendrovės įgavo monopolistinį vaidmenį. Todėl reikėtų numatyti sankcijas visoms sritims pagal vienodą sistemą. Apie tai kalbėjo kolega Hasting. Dėl nuoseklumo mechanizmo. norėčiau pratesti Pėterio Hastin mintį ir paminėti du dalykus, netgi labiau juos išryškinant. Nepaslaptis, kad įgyvendinant šį nuseklumo mechanizmą įtraukiant nacionalinės apsaugos priežios tarnybas, nepavyksta susitarti su nacionalinėmis institucijomis Aš tikiuosi artimiausių metų parengti atitinkamą nuomonę būtent šiuo konkrečiu klausimu. Tai, kaip pasakė kolega Hastings, yra teisinga. Būtent, kad Europos komisija turėtų turėti teisę įsikišti, jeigu ji nėra patenkinta Europos duomenų apsaugos priežiūros tarnybos veiksmais. Tačiau kita vertus, tai jau būtų kišimasis į nepriklausomos tarnybos e, veiklą. Siekiant užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį, reikia sukurti atitinkamas sąlygas, o tas nuoseklumo mechanizmas galėtų ir sustiprinti šitą veiklos aspektą. Vis daugiau duomenų susijusių su kokiais asmenimis yra renkama, duomenų apyvarta didėja ir duomenų mastai didėja. Todėl reikalinga užtikrinti aukštos kokybės duomenų apsaugą. Ir tai reikia padaryti kokybiškai, veiksmingai. Ir dėl to yra siekiama harmonizuoti ES teisės nuostatas užtikrinančias duomenų apsaugą. Kita vertus, būtina tinkamai įgyvendinti tas teisės nuostatas, įtraukiant visas duomenų apsaugos priežos institucijas ir numatant joms aktyvų vaidmenį. Tačiau tam reikia konkrečiai suformuoti biudžetą, numatyti minimales lėšas Ir, žinoma, reikėtų susijęti biudžetą su bendru vidaus produktu, taip pat susijęti su tam tikroje valstybėje veikiančių įmonių skaičiumi. Taigi reikėtų numatyti atitinkamus e, įgaliojimus arba įpareigojimus didelėms įmonėms, kurios deleguoja duomenų tvarkymo uh, e, užduoti kitoms įmonėms. Šiame susitikime vakar kalbėjome jau apie tai, kalbėjome apie tai, kaip pagerinti uh, kriterijus, kurie turėtų būti numatyti deleguotose teisės aktuose.